nutrauktas plenarinio posėdžio sesija yra tesiama e, balandžio 20 dienos e, ir kitų dienų protokolai jums yra išdalinti, ar kas nors turi kokiu prieštaravimu, ne. Tuomet protokolas yra patvirtintas.